Good afternoon, dear colleagues. Uh... Labą dieną, gerbiami kolegos. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojam, bet mes stebim rinkimus Ukrainoje. Procesas vyksta tris savaitės ir e, trečią kartą istorijoje vyksta tie rinkimai. Uh, of... Kaip jau matėte, šiandien komitete dirbsime ir svarstysime dvi temas. Visų pirma, dėl ES vaidmens jungtinėse tautose ir kaip galima geriau pasiekti ES pol užsienio politikos e, tikslų. Na, o e, kit kitas klausimas šiek tiek buvo pakeistas. E, Turiuomenį diskusijas, keitimąsi nuomonėmis su EIVT generalinio sekretoriaus pavaduotojų Kristijanu Leferiu dėl ES ir Kubos santykių. Taigi, jeigu nėra jokių prieštaravimų, laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta ir pereikime prie e, kito punkto. E, E, tai yra ES vaidmo jungtinėse tautose, kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus. E, pranešėjas yra Pavo e, Veirinenas, jis atliko tikrai didžiulį ir svarbų darbą, nes klausimas yra labai aktualus. Kalbame apie tai, kaipgi ES gali sėkmingiau siekti savo užsienio politikos tikslų. Buvo pateiktas ne vienas pakeitimas, penki komitetai pateikė savo nuomonės šiuo klausimu. Ir pranešėjas bei šešėliniai pranešėjai e, taip pat e, e, dirbo su 24 kompromisiniais pakeitimais. Pirmasis keitimasis nuomonėmis jau įvyko, Tačiau e, žinote, kad e, nors šis klausimas kitose institucijose gal ir nėra e, prioritetas, tačiau mums šis klausimas yra labai svarbus tam, kad ES kaip įmanoma geriau pasiektų savo užsienio politikos tikslus jungtinėse tautose. Tad dabar norėčiau perduoti žodį pranešėjai Pavo Vairinenam kuris e, papasakos apie e, pažangą e, šioje srityje. Pranešėjas. Ačiū gerbiamas pirmininkė ir mėly kolegos. Ačiū, kad pristatėte, gerbiamas pirmininkė, šį pranešimą. Pabrėšiu, kad šis dokumentas yra skirtas tam, kad rastume būdų, E, sustiprinti ES e, vaidmenį jungtinių tautų e, sistemoje. Manyčiau, kad pats pranešimo pavadinimas galėtų būti ir kitoks ir būtų galima kalbėti apie ES vaidmenį ne tik jungtinėse tautose, bet ir apskritai pasaulyje. Norėtųsi Kita vertus, jungtinės tautos yra pasaulinė organizacija, taigi pasirinktas pavadinimas taip pat apima pakankamai didelę sritį. Šiame pranešime kalbama apie jungtinių tautų vaidmenį ir darbą tiek dvišalių, tiek daugia šalių pagrindų. Kaipgi galime geriau pasiekti ES užsienio politikos e, tikslų? Visų pirma, reikia stiprinti pačią jungtinių tautų sistemą ir jos pajėgumus, tam, kad jungtinės tautos vaidintų dar svarbesnį vaidmenį e, pasaulyje. Antra, labai svarbu stiprinti ir pačios ES įtaką jungtinėse tautose. Būtent tai pabrėžiama ir šiame pranešime. Pats pranešimas yra labai paprastos struktūros. Visų pirma, kalbama apie e, sąjungos užsienio politikos tikslus, kurie yra numatyti sutartyse. E, tuomet kalbama apie jungtinių tautų sistemą ir tai kaipgi galima būtų pasiekti užsienio, sąjungos užsienio politikos tikslų jungtinėse tautose. Na, nepamirškime, kad jungtinių tautų sistema susiformavo prieš 70 metų, yra saugumo taryba, ekonominių ir socialinių reikalų taryba. Tad Šiame pranešime pateikiami pasiūlymai, kaip galima būtų sustiprinti saugumo e, tarybą ir pagerinti jos veiklą. Kita vertus, visi puikiai žinome, kad praktiškai neįmanoma tikėtis radikalių pokyčių. Taip pat šiame pranešime pateikiu pasiūlymų, kaip e, sustiprinti socialinių reikalų e, tarybą. Sakyčiau, kad šiame pranešime pateikiama tikrai ambicingų pasiūlymų. Visų pirma, aš e, pasiūliau sukurti Junktinių tautų parlamentinę asamblėją ilgalaikiu laikotarpiu tokia asamblėja galėtų tapti pasauliniu parlamentu. Tad dėl šios idėjos dar reikėtų padiskutuoti, tačiau e, kaip pirmininkas ir e, pabrėžė, E, ši mintis e, mūsų komitetui yra e, priimtina. Tačiau dėl šios idėjos dar nebuvo balsuota, bus rengiamas atskiras balsavimas. Kitas pateiktas pasiūlymas yra susijęs su ekosoku, tai yra ekonomikos ir socialinė taryba, kurios vaidmenį taip pat reikėtų stiprinti ir plėsti jos galės kad ji veiktų visose srityse išskyrus saugumą. Siūlau užtikrinti, kad ten ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, e, taryba, atsiprašau, turėtų tokias pat galės kaip ir saugumo e, taryba. E, ir kad joje taip pat dirbtų nuolatinės narės bei uh, nenulatinės narės besikeičiančios rotacijos e, e, principų. Mano manimu, tai būtų naudinga siekiant sustiprinti jungtinių tautų e, vaidmenį ekonominėse ir socialiniuose reikaluose. Dėl šio klausimo buvo pateiktas ir aštuntas kompromisinis pakeitimas, dėl jo mes pasiekėme susitarimą. Ir šiame pakeitime sakoma, kad e, ekosoką reikia e, stiprinti ir tam reikia atlikti struktūrinės e, atitinkamas reformas. Tačiau nėra patikslinama, kokios tiksliai reformos turėtų būti atliktos. Taip pat Šiame pakeitime raginama apsvarstyti e, galimybę e, su, sustiprinti ekonomikos ir socialinių reikalų e, tarybą ir numatyti tvaraus vystimosi tarybos įkūrimą. Na, šie kompromisiniai pakeitimai nėra, ne visiškai atitinka um, mano siekius, tačiau jie tikrai netoli jų. Taip pat pranešime kalbama apie tai, kaip e, Europos parlamentas galėtų sėkmingiau įsitraukti į tarptautinių pasaulinių problemų sprendimą. Apie tai kalbama kompromisinėse pakeitimuose. Ten sakoma, kad e, džiaugiamasi, jo komisijos darbas buvo organizuotas darbo grupėmis, nes tai padėjo geriau koordinuoti ES užsienio politikos sritis ir pagerinti ES institucijų bendradarbiavimą. Taip pat pabrėžiama, kad e, tvarus vystimasis ir tarptautinis bendradarbiavimas taip pat turi būti svarbi E, šių darbo grupių darbo dalis. Taip pat e, kitoje, e, kitame pakeitime sakoma, kad ES taip pat turi E, siekti e, užsienio politikos tikslų dirbdama su Europos komisija. Na, o Europos parlamentas turi teikti uh, nuomonės dėl uh, atliekamo darbo. Tad šiuo atveju užsienio reikalų komiteto darbas yra labai svarbus, nes jis turi uh, E, koordinuoti viso Europos parlamento darbą šioje srityje, tam, kad atitinkami komitetai pateiktų savo e, nuomonės. Taigi, užsienio reikalų komiteto darbas labai svarbus, stiprinant Europos parlamento vaidmenį pasaulinėje scenoje. Norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad jie e, bendradarbiavo su manimi. Uh, E, buvo tam tikrų nesutarimų, tačiau pasiekėme susitarimą. Stengiausi įtraukti e, visus pateiktus pakeitimus, e, tačiau kai kurie pakeitimai gal buvo per daug išsamus, per daug detalus, ir susiję daugiau su jungtinių tautų kasdienė veikla, tad jie ne visiškai atitiko e, šio pranešimo taikymo sritį. Nes šiame pranešime daugiau kalbama apie pačią jungtinių tautų sistemą ir institucijų darbą. Taigi stengiuosi pateikti tik tai tuos um, pakeitimus, kurie patenka į šio pranešimo e, turinio sritį. Buvo pateikta 322 pakeitimai. Um, bals, šių pakeitimų sąrašas jau yra parengtas ir rytoj dėl jų balsuosime. Taip pat norėčiau padėkoti ir komiteto sekretariatui už puikų darbą. Manau, kad tikrai puikiai padirbėjome. Ačiū komiteto pirmininkui, o dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir komentarus. Ačiū. Uh, Dėkoju kolegai, paskui perduosiu pono Donžon nuomonę, bet pirmiausia ponui Lainėm žodis. Prašom, jūsų komentaras, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nesu šešėlinis pranešėjas ir nedalyvavau jų posėdį, tačiau šiaip ar taip ačiū, kad sutikote manęs išklausyti. Manau, kad pranešėjas dirbo labai sėkmingai. 24 e, pakeitimų prašymai buvo pateikti, tai reiškia, kad žengėme teisingą linkmę kalbant apie Junktinių tautų organizacijos reformą. Šiame pranešime nekalbama apie generalinių asamblėjų ciklą. Kol kas generalinė asamblėja vyksta kartą per metus, bet apie tai turbūt diskutuosim kito šešėlinio pranešėjų susitikimo metu, kad galėtume apsitarti, kaip užtikrinti tinkamą valdyseną 21 amžiuje. Ir tai yra labai aktualus klausimas kaip ekosokas galėtų, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas galėtų atlikti šį vaidmenį. E, Jungtinių tautų organizacijai reikės, ko gero, e, patarimo apie mm, būsim, susijusiu su būsimuoju vystimosi pasaulio ir ta taryba ekonominių socialinių reikalų bus labai reikalinga. Sakoma, kad jungtinių tautų organizacija yra sunkiai reformuotinas organizmas, tad galima kelti klausimą ir o ekosokas pats, ar reformuotinas, ar įmanoma tai padaryti ir kaip galima e, pasiekti pažangos esant tokiai situacijai. Turėtume daugiau pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti tvarumą bei įtvirtinti demokratinį aspektą, kalbant apie globalią valdyseną. Jungtinių tautų organizacija, tiksliau ES yra valstybių grupė, kur kiekviena valstybė turi savo vadovybę. Tačiau esam ta valstybių grupė, kuri derina savo pozicijas, kalbant apie kasdienių žmonių problemų sprendimą. Ir norėtume, kad būtų daugiau demokratijos tiek ES, tiek Junktinių tautų organizacijoje. Turėtumėm apie tai diskutuoti. Ko gero turėtų atsirasti parlamentas, parlamento komitetai, kurie galėtų diskutuoti įvairiausiomis temomis, ne tik apie saugumo politiką. Pavyzdžiui, žmogaus teisės galėtų būti vienas iš tų ten aptariamų klausimų, klimato pokyčiai. Turėtume pagalvoti ne tik apie užsienio politikos aptarimą tą įprastinę mums prasme, bet ir turėtume kalbėti apie daug platesnio masto problemas. Visą tai būtų darbai kitiems metams. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegai Bostinaro žodis. Jis kalbės socialdemokratų šešėlinių pranešėjo vardu. Prašau, kolega, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vienas trumpas akinukas. Mūsų pranešimas yra labai svarbus. E, pirmą kartą pasaulio lyderiai e, paminėjo labai svarbų dalyką - tartautinės teisės vaidmenį ir jungtinių tautų organizacijos e, įtaką sprendžiant įvairiausius konfliktus ir problemas. Jungtinėms tautoms dabar tenka didesnis vaidmuo sprendžiant tas krizės, su kuriomis dabar susidurėme. Kolegos Soraja, e, kolegės, tiksliau Soraja, norėčiau perduoti pranešimą, nes dėl vėluojančio lėktuvo jinai negali dalyvauti posėdyje. Ji dėkoja pranešėjus konstruktyvę dvasę rengiant šį pranešimą, diskutuojant dėl pakeitimų, kad ir sunkiausiais klausimais. E, tvaraus vystimosi taryba būtų labai svarbus dalykas. Tai yra didžiulis e, aktualus klausimas ateities diskusijoms. Čia reikėtų ieškoti kompromiso. Dabar kalbama apie jungtinių tautų organizacijų egzistuojančių struktūrų reformą ir kalbam apie tos organizacijos sustiprinimą, apie kosoko vaidmens didėjimą. E, svarbu, kad ekosokas galėtų irgi vystytis taip, kad ateityje taptų socialinių ir ekonominių reikalų taryba yra pateikta pakeitimų ir tą padarė kelios policintinės frakcijos. Jungtinis sekretorius raginamas užtikrinti didesnį skaidrumą ir lygybę tarp vyrų ir moterų skirstant pareigybės organizacijoje. Antrasis pakeitimas. Europos parlamentas pasisako už lyčių lygybę ir lygių galimybių gyvendinimą. Tad tikiuosi, kad sulauksime daugumos, kuri parems šį kompromisą. Jungtinių tautų organizacija buvo įsteigta 45 metais ir dar nekarto jai nevadovavo moteris generalinė sekretorė. 95 e, pakeitimas e, ir taip pat rezoliucija numeris 1325 remiamas jungtinių tautų įsipareigojimas įgyvendinti 1325 rezoliuciją, kur pripažįstamas moterų vaidmuo konfliktų valdymo ir jų sprendimo kontekste ir įtvirtinant taiką. 195 pakeitime apie tai taip pat kalbama ir aš tikiuosi, kad bus pritariama tam, kad moteris pastojusios e, po prievartos akto turėtų teisę e, reikalauti abortų ir sulaukti pagalbą šioje srityje. E, taip pat mirties bausmės panaikinimas. 203 pakeitime apie tai kalbama. 205 pakeitimas klimato pabėgėlių klausimas. Mūsų frakcija pateikė pakeitimą. Ir ragina Junktinių tautų organizaciją dalyvauti diskusijoje dėl klimato kaitos, dėl klimato pabėgėlių. E, numatyti tarptautinį apibrėžimą to, kas yra klimato pabėgėliai, kad egzistuotų kaip tarptautinės teisės savoka. Kai kurie e, nariai nenorėjo matyti šio kompromiso įtraukiamo į dokumentą, kadangi apie tai Europos parlamentas yra apie tai kalbėjęs e, neseniai šiame dar priimtame pranešime dėl žmogaus teisų apsaugos. Bet tikiuosi, kad dėl kompromisų bus sutarta ir tikimės, kad 205 kompromisas bus patvirtintas. Aš taip pat sakiau, kad daug pasaulio lyderių ir jungtinių tautų E, organizacija naudoja klimato pabėgėlių savoką. Klimato pabėgėliai gali būti tie, kurie sukels antrą didžiausią pabėgėlių krizę, tokią, kurios dar iki šiol nėra buvę. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas ponui Bostinaru. Dabar kolega Šoltas, prašau. Danke, Herr Präsident. Auch ich möchte mich beim Schattenberichterstatter herzlich bedanken für. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjo, e, pranešėjų už tai, kad buvo siūlomi tokie išsamus pakeitimai, kad būtų galima pakeisti tą dokumentą kuo turiningesnė linkme. Jungtinių tautų organizacija turi kelt klausimą, koks gali būti jos efektyvus indėlis sprendžiant problemas, kad svarbu, kad tai atitiktų ir svarbiausius jungtinių tautų organizacijos principus. Taigi dabar pergyvename didelę pasikeitimų fazę, transformacijos fazę. Šis pranešimas turi tikslą parodyti kelią, pasižiūrėti, kaip dabartinė E, jungtinių tautų organizacijos ir saugumo tarybos reforma, generalinės asamblėjos reforma e, galėtų, kaip, kaip ta reforma galėtų vykti taip, kad ji būtų produktyvi savo pakeitimuose. Mes pabandėme pabrėžti tai, kokį vaidmenį gali suvaidinti ES vykdant dabartinę tą reformą Junktinių tautų organizacijoje. Susitelkėme prie ekosoko. Mūsų generalinis direktoratas taip pat aktyviai įsitraukė į šias diskusijas, kaip ES gali padėti spręsti problemas, užtikrinti demokratiją, tvarumą ir kaip būtų galima prisidėti prie socialinio ir ekonominio pasaulio bendruomenės vystimosi. Antras punktas. Mes, kaip Džiolainin teisingai pabrėžia, sulaukime pakeitimų siūlymų, kurių tikslas yra sustiprinti demokratijos ES aspektą, kad mūsų piliečiai labiau pasitikėtų Junktinių tautų organizaciją. Pavyzdžiui, piliečiai, nevyriausybinės organizacijos turi pasitikėti savo vyriausybėmis ir turi pasitikėti jungtinių tautų organizacija. Tačiau kai kurios nevyriausybinės organizacijos nepasitikė savo šalių vyriausybę, jų politiką, tuomet kyla klausimas, o ar tuomet jos pasitikės jungtinių tautų organizacija? Kad būtina padaryti viską, kad to pasitikėjimo būtų kuo daugiau, kad demokratijos būtų kuo daugiau. Pritariu idėjai kurti pasaulinį parlamentą, tai be abejo yra sudėtinga, sunku bus to pasiekti, tačiau manau, kad turime bent jau pabandyti. Pilietinė visuomenė turi turėti daugiau galimybių įtakoti jungtinių tautų vystimasi. Yra visai lėmė struktūrų, visapimančių struktūrų, kurios čia gali suvaidinti svarbu vaidmenį ir turėti įtakos jungtinių tautų organizacijos darbui. Na, o kai, kai dėl generalinio sekretoriaus rinkimų, čia reikės parodyti šiek tiek didesnę drąsą. Man būtų patikę, kad autorius pranešimo būtų pasisakę šiek tiek drąsiau, e, nes matome, kad sistemai reikia pasikeitimų. Pačią generalinius sekretorius rinkimų sistemą reikia keisti. Man atrodo, kad reikėtų numatyti bent jau diskusijų krypti dėl šių rinkimų. Esu taip pat tos nuomonės, kad turime turėti reikiamos drąsos Politinės frakcijos nevienodai šį klausimą vertina, tačiau mes turime elgtis drąsiai, suteikti moterims daugiau vadovaujančių postų jungtinių e, tautų organizacijoje, įskaitant ir generalinio sekretoriaus postą. Ir tikiuosi, kad mes e, bendradarbiaujame parengsime puikų pranešimą. Dėkui. No, like to... Ačiū, pane Šolts. Toliau suteiksiu žodį Barbarai Lohditar. Prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Daugelis mūsų siūlytų pakeitimų buvo įtraukti į kompromisinį variantą. Paminėsiu keletą iš tų, kompromi, tų pakeitimų, kurie kompromisinė variantė neatsispindi, bet jie yra svarbus ES ir jungtinių tautų santykiams. Tai yra, pavyzdžiui, pakeitimas numeris 167 dėl ES ats, atstovų arba būstinės prie jungtinių tautų. Mes manome, kad tokiu būdu būtų labiau spindėta ES kaip pasaulio veikėjo ar žaidėjo vaidmuo ir mes turėtumėm to prašyti ar pageidauti. Toliau kalbant apie, žmogus, daugiau, žmo, apie Europos žmogaus teisų teismą, mes turime teismą, kurio jurisdikcija apima nacionalinės valstybės ir jis yra aukščiau nacionalinių teismų. Šito teismo praktika iš tiesų labai padėjo užtikrinti pagrindinių Europos gyventojų žmogaus teisių gynimą ir aš manau, kad tai turėtų būti puikus pavyzdys kitiems jungtinių tautų nariams. O dėl e, taikos palaikymo pajėgų šį gruodžio mėnesį buvo surinktas viršūnių susitikimas tą temą Ir daugelis valstybių, pavyzdžiui, Kinija, pageidavo papildomų pajėgų ir valstybė ES turėtų e, nuveikti daug daugiau šioje srityje. Toliau mūsų pakeitimas numeris 299 dėl e, dronų bepiločių lėktuvų. Mes turėtume parengti dokumentą, kuriame būtų konstatuojama labai griežtai, kad tokių prietaisų naudojimas turi būti atliekamas pagal tarptautinę teisę. Toliau 300 pakeitimas dėl saugumo tarybos. Saugumo taryba turi užtikrinti tarptautinės teisės laikymas visame pasaulyje yra Eurojungtinių tautų valstybės narės turėtų nesijimti jokių karinių veiksmų, nepatvirtinus jų prieš tai saugumo taryboje reikėtų būtent tą parašyti e, konkrečiame dokumente, kurį pasirašytų visos valstybės narės, kad norint, norint imtis bet kokių karinių veiksmų, jie turi būti patvirtinti saugumo taryboje ir tai turi būti daroma laikantis Junktinių tautų hartijos. Dėkui, pana Lochbiller. Toliau suteiksiu žodį ponui Karver, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš Taip pat pakartosiu tą, ką ir plenarinėje sesijoje sakiau. Ir tad turbūt nenustepsite, jeigu pasakysiu, kad aš nesutinku su tuo, kas čia siūloma. Nes tai pažeidžia valstybių narių teisės. Prancūzija, Jungtinė karalystė yra ir ES narės, ir taip pat nuolatinės Jungtinių tautų saugumo tarybos narės ir mes nuolat dalyvaujame tame darbe, taigi aš negaliu pritarti tam, kas čia yra sakoma ir nesikartosiu, nes plenarinėje sesijoje diskusijos vyko ir taip labai ilgai. Dėkui. Matau, kad daugiau kolegų prašančių žodžio nėra, taigi pasidalinsiu su jumis EPP šešėlinio pranešėjo mintimis Arno Daržo, kuris negalėjo čia dalyvauti posėdėje bet jis labai džiaugiasi buvusių bendradarbiavimų su mūsų pranešėju ponu Varainen ir jis džiaugiasi, kad jungtinės pastangos leido sukurti tekstą, kuris yra priimtinas daugumai kolegų dalyvavusių jį rengiant. Jis ypatingai džiaugiasi tuo, kad pranešime dabar pagrindinis dėmesys yra skiriamas ES užsienio politikos strategijai, taip pat e, minimi tie iššūkiai, kurie yra svarbus mums iš ES e, pusės ir taip pat yra paminėtas e, jungtinių tautų valdymas, kuris yra svarbus, bet ne toks svarbus kaip kiti iššūkiai. Tai atsispindi pranešime. Taip pat jis supranta ir, ir džiaugiasi pranešėjo ilgalaikėmis pastangomis kurti tvaraus vystimosi tarybą ir tikisi, kad kompromisinis variantas bus priimtinas visiems. Kalbant apie pranešimo struktūrą, tai jis dabar yra puikiai subalansuotas, gerai suskirstytos pastraipos ir dalis ir taip pat formuluotės yra pakankamai tikslios, daug tikslesnės. Jos gerai atspindi ES vyriausios įgaliotinės vaidmenį Todėl mūsų šešėlis pranešėjas džiaugiasi galėdamas pritarti daugumai mm, kompromisinių formuluočių dėl 24 pakeitimų. Tik tai e, galbūt jam nelabai patinka generalinio sekretoriaus parinkimo uh, E, procedūra, tik tai neaišku, ar EPP turėtų dėl to komentuoti. Nors lyčių aspektas yra be abejo labai svarbus ir nėra iki šiol buvusios nei vienos generalinės sekretorės moteris, tačiau mes manome, kad dėl to turėtų vis tik tai apsispręsti pačios jungtinės tautos ir nustatyti savo tvarką. Tokie yra pagrindiniai pono Danžo komentarai. Jeigu jokių kitų pastabų nėra, tuomet suteiksiu žodį ponui Varainen, kad jis apibendrintų diskusijas. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkoju už pastabas. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pasižymėjau visus jūsų pageidavimus, kuriuos išsakėte dėl jūsų konkrečių individualių pakeitimų. Kaip suprantu, dauguma frakcijų dabar pritarė kompromisiniams pakeitimams tik tai EPP šiek tiek abejoja dar dėl antrojo kompromiso. Jie pasirengia balsuoti prieš, bet rezultatas išaiškės rytoj. Bet balsavimo sąrašas bus parengtas ir mano paties rekomendacijos bus parengtas atsižvelgiant į jūsų pasisakymus šiandienos diskusijose. Įdomu tai, kad mūsų nuomonės iš pradžių šiek tiek skiriasi, bet pavyko jas suderinti ir man atrodo, kad kompromisinis variantas tikrai yra puikus. Tai yra labai geras pagrindas tolesniai mūsų pozicijai, kurią suformuluosime ateityje. Be abejo, yra nemažai idėjų ir minčių, kurių tiesiog neįmanoma įtraukti į tokį pranešimą. Bet prie kai kurių pakeitimų aš parašiau minusą, bet tai nereiškia, kad mintis man nepatinka ar kad aš nepritariu iš esmės tam pakeitimui. Bet tiesiog šio pranešimo struktūra ir pobūdis yra ribojantis. Būtent todėl negaliu pritarti tiems konkretiems pakeitimams. Bet aš labai tikiuosi, kad dauguma rytoj ir nuspręs, koks turėtų būti šio pranešimo likimas. Taigi, sus... pasiruoškime balsavimui rytoj ir tikiuosi, kad e, parengsime pranešimą, kuris bus ir logiškas, ir aiškios struktūros. Ir tai bus pranešimas parengtas laikantis e, tam tikrų principų, kuriuos bandžiau atspindėti pranešimo projekte ir kurių laikėmės diskutuodami dėl pakeitimų. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū ponė Varainin. Ačiū šešėlėms pranešėjams, poniai Post, Tanokui, Šolcui, Lochbiller ir kolegai Kastaldo. Baigėme diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto ir dar priminsiu, kad balsavimas yra numatytas rytoj 9.45, taigi tikiuosi, kad visi dalyvausite rytoj ryte po diskusijų apie ES ir Kinijos santykius. Kaip suprantu, ponas Kristianas Lechner E, netrukus prie mūsų prisijungs. Taigi galime padaryti trumpą pertraukėlę, kad galėtumėte paskambinti arba atsakyti elektroninius laiškus. Ir netrukus tęsime diskusijas. Okay, dear colleagues, uh, it's four o'clock, so we. Kolegos, keturios valandos, taigi tęskime diskusijas pagal darbo atvarkę. Penktasis punktas - apskaitimas nuomonėmis su e, Europos išorės veiksmų tarnybos generalinio sekretorijos pavaduotojų ekonomikos ir visuotinės svarbos klausimais dėl ES ir Kubos santykių, ponu Kristijanu Lefleriu. Jisai buvo vienas iš vykdančių direktorių anksčiau. E, ir šiandieną pirmą kartą lankosi pas mus eidamas naujas pareigas. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad ES ir Kubos santykiai išgyvena iš tiesų beprecedentį pagreitį dėrybos dėl politinio dialogo ir bendradarbiavimo e, susitarimų PDCA vadinamojo vyksta labai sparčiai. Kuba yra vienintelė Latino Amerikos valstybė, kuri dar nėra sudariusi su ES šių susitarimų, bet taip yra dėl akivaizdžių mums visiems žinomų priežasčių. Taip pat ir JAV bei Kuba Liepos mėnesio pirmą dieną atkūrė diplomatinius santykius. Tai iš tiesų yra istorinės svarbos įvykis šių dviejų valstybių santykiuose. Ir nuo šių metų pabaigos tie santykiai šiltėjo. Deja, vis dėlto, e, norint normalizuoti santykius, dar reikia šiek tiek lūktelti, kadangi tai užtruks, ypatingai turint omenyje JAV taikytą embargą Kubai. 2008 metų birželio mėnesį buvo pradėtas planuoti politinis dialogas tarp Kubos ir ES, nuo tada šeši e, politinio dialogo susitikimai vyko. Europos Sąjunga su Kuba palaiko diplomatinius santykius jau 27 metus. O kalbant apie Europos parlamentą, tai jis visada būdavo formas dialogui. Europos parlamento nariai palaikė ryšius su kolegomis Kuboje nuo 1985 metų, taigi jau be ne 30 metų tęsėme tą dialogą. Ir Kuba yra e, Latino Amerikos visuotinio parlamento nariai, vadinamo parlatino nariai. 96 metų gruodžio mėnesį buvo priimtas dokumentas, kuriame yra nustatytas tikslas pereiti prie demokratijos bei e, palaikyti ir užtikrinti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės Kuboje. Ir todėl, manau, šiandieną mes puikiai matome, koks svarbus Tai kokia svarbi yra e, Kubos daroma pažanga Europos išorės veiksmų tarnybai ir kaip juda dėrybos dėl bendradarbiavimo susitarimo. Paskutinį kartą lankėmės, e, jis lankėsi Kuboje prieš mėnesį ir būtume labai dėkingi, jeigu e, galėtumėte su mumis pasidalinti savo įspūdžiais, kaip šiai šaliai sekasi gyvuoti toje besikeičiančioje aplinkoje. Taip pat gal galėtumėte pakomentuoti ir visai neseniai vykusi popiežiaus Pranciškaus vizitą į Kubą, taip pat ir pagrindinės politinės ekonominės reformas, besikeičiančią socialinę ir finansinę padėtį šalyje, nes iki šiol ji buvo izoliuota labai daug metų. Taigi tokia trumpa mano įžanga, o dabar stiksiu žodį ponui Lesleriui. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Iš tiesų skiriate man sunku darbą. Turėsiu labai išsamei ir labai daug pakalbėti apie ES ir Kubos santykius. Iš tiesų, šiandien e, pirmą kartą atvykau Europos parlamentą įdamas naujas pareigas, tačiau apie Kubą kalbu jau e, ne kartą, nes e, šią garbę kalbėti apie Europos ir e, Kubos dėrybas turėjau ne vieną kartą. Apie santykius su Kuba taip pat diskutavome ir plenarinėme e, posėdėje Liepos mėnesį. E, tuo metu buvo iškeltas klausimas dėl ES ir Latino Amerikos šalių santykių, taigi tai buvo susiję ir su Kuba. Na, kalbant apie situaciją e, Kuboje ir apie santykius su, su ES, reikėtų pabrėžti, kad viena vertus išlaikomas e, testinumas, tačiau kita vertus yra ir nemažai pokyčių. Keičiasi mūsų santykiai su Kuba, keičiasi padėtis Kuboje pačioje e, Taip pat keičiasi ir Kubos santykiai su jungtinėmis e, valstijomis. Ir tai susijęs su keliais esminiais e, veiksniais. Visų pirma, pastebime, kad Kubos lyderiai stengiasi užtikrinti savo politikos e, testinumą. Ir žinoma, dėl to kartais e, sunku pasiekti e, susitarimą, nes e, e, pasauliniai partneriai laikosi šiek tiek kitokios pozicijos. Na, kalbant apie esminius pasikeitimus pastaraisiais metais, visų pirma reikėtų paminėti JAV ir Kubos suartėjimą. Baigėsi Kubos izoliavimo laikotarpis. Žinoma, tas izoliavimas, e, tas laikotarpis buvo relativus, tačiau nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio santykiai ypač atšilo ir šiandien Kubą galime vadinti labai aktyviu regioniniu E, žaidėjų, kuris aktyviai bendradarbiauja su JAV įvairiais e, lygmenimis. Tai matėme ir neseniai vykusiame Amerikų, Amerikos viršūnių susitikime. Taip pat e, Kubos vaidmo sustiprėjo ir tarptautinėje scenoje. Štai rugsėjo mėnesį Kuboje laik, lankėsi popiežius Pranciškus ir tai yra trečiasis popiežiaus popiežių vizitas per pastaruosius 20 metų Kuboje. Ir drįšiau sakyti, kad šis popiežius vizitas buvo sėkmingas tiek e, Kubai, tiek pačiam popiežiui. Taip pat e, buvo atkurti, normalizuoti diplomatiniai Kubos santykiai su JAS, tačiau dar e, reikia tobulinti santykius ekonominėje srityje. kad e, ateityje e, ekon, ekonominiai mainai ir turistiniai mainai e, su JAV turėtų išaukti. Tai matėme ir pastaraisiais mėnesiais. Taip pat pasakyčiau, kad keičiasi ir pati šalis, tai galime matyti net plika akimi. Taip pat E, keičiasi ir e, politinė ir ekonominė situacija. Taigi ir ES savo ruštu turėtų stiprinti santykius su Kuba. Kaip žinote, e, tai daroma jau ne vienerius metus. Kaip pirmininkas paminėjo, 2008 metais buvo atkurti, atkurtas politinis dialogas ir ekonominis bendradarbiavimas tarp ES ir Kubos. Taip pat e, prieš keletą metų EIVT e ir e, komisija pateikė pasiūlymą tarybai kuriuo remintis buvo siūloma peržiūrėti e, pagrindą, kuriuo remiamasi e, bendradarbiavimo su Kuba srityje. Buvo siūloma e, sukurti konkretesnį bendradarbiavimo pagrindą, kuris būtų paremtas ir tiek teisinėmis priemonėmis, tiek abipusių supratimu. Puikiai žinote, kad e, Kubos lyderiai pasarosius 20 metų e, dažnai kritiškai vertindavo ES poziciją. Na ir e, dažnai Europos, anti, Europos sąjungos e, vaidmenis buvo, e, veiksmai buvo vertinami tik kaip vienašaliai veiksmai. Tad iš tiesų e, taip ir buvo. Tik Amster, priemus Amsterdamo sutartį buvo pereita prie bendros politikos ir situacija pasikeitė. Taigi, tarsi buvo pereita prie e, kito ES ir Kubų, Kubos bendradarbiavimo etapo. Prieš keletą metų buvo priimtas kitas sprendimas, e, kuriuo buvo siūloma sudaryti pagrindų susitarimą su Kuba. Buvo remamasi E, principų, kad e, e, siekiant pasikeitimo ir pažangos Kuboje reikia bendradarbiauti su Kuba, nes tai vienintelis būdas paskatinti pasikeitimus. Ir žinoma, mes suprantame, kad kai kuriuose srityse pozicijos nesutampa, tačiau E, kitose srityse mes laikomės tos pačios pozicijos. Ir tą galima būtų pasakyti apie daugybę pasaulio šalių, su, kuriais, su kuriomis ES palaiko santykius. E, būtent dėl to mes ir pradėjome bendra, e, dėrybas dėl naujo bendradarbiavimo susitarimo. Dėrybos prasidėjo vos prieš pusantrų metų Ir rugsėjo mėnesį vyko e, penktasis e, šių dėrybų turas, jis buvo surinktas Havanoje, aš pats e, ten dalyvavau. Na, o šeštasis raundas vyks Briuselėje arba lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje. Atrodo, kad dėrybos trunka ilgai, tačiau iš tiesų taip nėra. Galime būtų palyginti E, su dėrybomis tarp ES ir e, Kanados. Tai yra dėrybos dėl tokio pat politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimo. Ir e, dėrybos su Kanada truko net trejus metus ir buvo organizuoti net 13 dėrybų raundų. Taigi palyginus su Kuba, sakyčiau, kad e, dėrybos vyksta tikrai greitai ir pasiekta nemažai pažangos. Šis sustarimas paremtas trimis ramščiais. Pirmasis tai yra politinis dialogas. Turime omenyje e, svarbiausius politinius klausimus, kurie gali būti sprendžiami tiek e, dvišalių, tiek daugiašalių pagrindų Tai yra žmogaus teisės, valdymas, e, pagrindinės pilietinės, ekonominės, e, socialinės teisės. Taip pat e, deramasi dėl migracijos klausimų, tvaraus vystimosi, diskriminacijos ir kitų problemų. Taip pat kalbama apie užsienio ir saugumo politiką apie kovą su masinio naikinimo ginklų e, platinimu, e, apie e, kitų ginklų platinimą ir panašiai. Yra dar du kiti skyriai. Vienas skyrius yra susijęs su bendradarbiavimu ir dialogu konkrečiais politiniais klausimais. Šiuo atveju e, kalbame apie aplinką, apie žemės ūkį ir kitas panašias e, problemas ir klausimus. E, siekiame už, užmėgsti dialogą su ekspertais tam, kad bendradarbiavimas būtų sėkmingesnis ir kad patys geriau suprastume, ko galime tikėtis ir kokie, kas mūsų laukia. Na, o trečiasis e, ramstis yra susijęs su priekyba. Na, šiuo atveju tikrai nekalbame apie laisvos priekybos susitarimą, e, to nepageidavo e, Kuba, taip pat ir ES pozicija buvo neįtin griežta. Tačiau mes e, šiuo atveju stengiamės e, užtikrinti, kad abi šalis remsis vienodais e, tarptautiniais prekybos standartais ir kad galėsime remtis tais tarptautiniais standartais tam, kad galėtume užtikrinti tarptautinę prekybą, eksportą ir importą bei nustatyti vienodas muito mokesčius. Per e, e, vykusius dėrybos, dėrybų raundus mes pasiekėme nemažos pažangos e, bendradarbiavimo ir prekybos klausimų srityje. Abi šalis kalba tą pačią kalbą ir sutarė dėl to, kas turėtų būti numatyta bendradarbiavimo susitarime. E, tačiau e, dabar dėl mūsų pateiktų pasiūlymų ir dėrybo, e, dėrybomis pasiektų pasiūlymų turės savo nuomonį išsakyti ir atitinkami politikos lyderiai. Kalbant apie politinį dialogą, taip pat pastebima nemaža pažanga. Vis dėlto tenka pripažinti, kad šioje srityje dar yra neišspręsta nemažai svarbių klausimų. E, pavyzdžiui, viena iš problemų yra valdymas ir žmogaus teisės. E, kita vertus, e, šioje srityje abi pusės žino, ko viena iš kitos tikisi. E, kitas e, svarbus e, klausimas yra susijęs su žmogaus teisėmis ir šį klausimą iš, iškėlė ir šį klausimą iškėlė ir Stavros Lamprinidis. Taigi, e, kaip jau minėjau, kai kuriais klausimais mums dar nepavyko susitarti, tačiau e, mes išanalizavome, e, kokie yra mūsų tikslai ir ko mes galime tikėtis pasiekti, tad būtent tai bus pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Galime tikėtis, kad per kitą dėrybų raundą, kuris vyks lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje, e, per kit, vėliau kitais metais mes pasieksime dar didesnės pažangos politinio dialogo ir bendradarbiavimo srityse. Esame įsitikinę, kad Tai tikrai e, įmanoma padaryti, reikia tiesiog politinės valios. Na, nu, o šiandien matome, kad politinė valia taip pat buvo išreikšta. šis e, bendradarbiavimo sustarimas bus pagrindas toliau vystyti Kubos ir ES santykius ir už, užtikrinti tuos santykius greitai besikeičiančiame pasaulyje. Nepamirškime, jog Kuba taip pat uh, vysto santykius su savo didžiaja kaimynė JAF. Es, girdėjote, ką pats e, JAF prezidentas Barackas Obama yra pasakęs apie Kubą. Jis pareiškia, kad uh, embar, taikomas ekonominis embargas e, e, turėtų būti panaikintas ir mes visiškai tam pritarėme, tos siekiame jau ilgą laiką, nes mūsų manimų ekonominis embargas e, trukdo ne tik JAF ir Kubos ekonominiams santykiams, tačiau ir ES ir Kubos ekonominiams mainams. Mūsų manimų Panaikinus šį embargą e, būtų galima panaikinti ir kitus prekybos apribojimus. Tai atitiktų ir ES e, interesus. nes pastaraisiais 20 metų tarp JAV ir Kubos kilę nesutarimai trukdė ir e, Europos Sąjungai. Kalbant apie padėtį Lotynų Amerikoje ir Andų e, bendruomenėje, e, reikia, turėčiau pabrėžti, kad šios šalis ir mažusios salos yra labai svarbios mūsų e, bendradarbiavimui, nes jos nekarta prisidėjo kovodamos įvairiose srityse, pavyzdžiui, padėdami ES Afrikoje, e, kuomet buvo kovojama su ebola virusu. Na ir e, dvišalius santykius su e, šiomis šalimis taip pat turime stiprinti. E, kalbant apie e, Kubą. Iki 2020 metų e, parengėme didžiulę finansavimo, finansinio bendradarbiavimo programą, pagal kurią numatyta 50 milijonų eurų parama Kubai. Ir ši parama yra labai svarbi, nors aišku, Kuba bendradarbiauja ir su kitomis pasaulio šalimis. Kalbant apie e, Europos finansinę programą, e, jos tikslas yra e, paremti Kubos, padėti Kubai svarbiausiose srityse. Tai galime padaryti skatindami ekspertų mainus ir modernizaciją. Žinoma, yra ir sunkumų. Ne viskas e, paprasta. Ypač e, jeigu kalbėtume apie e, žodžio laisvę, apie laisvę kurti asociacijas ir panašiai. Šiuose srityse dar yra daug nesklandumų, kurie trukdo ir sėkmingiams ES ir Kubos santykiams. Daugybę metų ES e, ragino Kubą labiau pasitikėti savo e, žmonėmis ir e, remtis social socialinėmis, e, pilietinėmis e, e, laisvėmis ir jų principais valdymo procese. Žinote, kad ne visuomet lengva įgyvendinti tokius tarptautinius principus ir jų laikytis, tačiau sakyčiau, kad Pastaraisiais, pas, per pastarosius septynerius ar aštuonerius metus situacija tikrai pagerėjo ir jungtinės e, tautos padidino savo įtaką Kuboje. Ir mano minėti principai šiandien yra e, geriau įtvirtinti. Turiu meni tiek E, socialinės, ekonominės teisės, tiek ir e, pilietinės teisės. E, mūsų manimų. Tik remiantis šiais principais galime užtikrinti šalies modernizaciją ir taikę ateitį. Ir tik taip mes gal, galėsime vystyti e, savo bendradarbiavimą su Kuba, nes būtent to mes ir siekiame. Ir, galė, ir taip pat taip galėsime užtikrinti ir Kubos gerovę ir klėstėjimą. Ačiū. Dėkuoju ponui Leseriui, generaliniam sekretoriui, už labai išsamų santykių su Kuba apž... išsamę santykių su Kuba apžvalgą. Kolegoms žodis dabar. Ir pirmiausia kalbės kolega Galer. Prašau. Dėkui. Dėkoju. Ačiū už jūsų pranešimą, ponė Lefler. Norėčiau padėkoti už tai, ką jūs visada gynėte šių dėrybų metu. Aš manau, kad iš tikrųjų turime laikytis teigiamo požiūrį, turime palaikyti dialogą su Kuba, turime pasiekti sutarimo. Jūs Labai teisingai pasakėte, kad pasikeitimai ir testinumas yra labai svarbus dalykai. Norėčiau pasakyti, jog tikrai džiaugiuosi tuo, kad Junktinės Amerikos valstijos ir Kuba atnaujino diplomatinius santykius. Tikiuosi, kad visos egzistuojančios kliūtis bus panaikintos ir taip jau turėjo vykti gal prieš kokius 25 metus. Tada kai Sovietų sąjunga ir jos satelitai nebekėlė grėsmės jungtinėms valstijoms. Ir taip jau buvo prieš 25 metus. Manau, kad tuomet dialogas būtų buvęs kitoks negu šiandien, būtų nebe tas pats režimas Kuboje, būtų daug kas kitaip. Taip pat norėčiau grįžti prie to, ką jūs minėjote apie politikos ir struktūrinių reformų testinumą. Iš tikrųjų, čia reikia kelti valdžios klausimą. Lieka išsiaiškinti, ar partija tikrai atsisakys savo monopolio, to, kurį turi dabar, nes tai atvertų kelius įvairiems prioritetams, jie gali sukelti demokratinius pasikeitimus, o galbūt vienintelė Kuba ir liks Amerikoje e, lotynų ta, šalimi, kur rinkimų nebus kur vienintelė partija ir liks valdžioje. Tad mano klausimas būtų toks, svarbu, ne, tiksliau mano pozicija būtų tokia, nereikia pamiršti, ką sakėme dar 1996 metais. Politiškai tuomet buvo panaudota labai netikusi frazė. Jeigu šalis tampa demokratiškesnė, e, tai tuomet mes priimame visai kitokią poziciją, bet juk tai buvo ir su buvusiam sovietiniam valstybėm prieš 25 metus. Taip būna ir kitur. Tad mano klausimas būtų toks. Ar jūs turite tendenciją sakyti, kad dialogas ir bendratarbiavimas taip pat turės būti vykdomi labai aktyviai, nesilaikant tam tikrų nustatytų rėmų. Galbūt jūs esate, pavyzdžiui, už tai, kad Kubos režimo paprašytume, ką jie siūlo nuveikti, kad šalis būtų demokratizuota. Matėme tą patį neoficialiai vykstant, pavyzdžiui, buvusiuose sovietinėse respublikose, pavyzdžiui, Lenkijoje ar Rytų Vokietijoje netaip svarbu, nuo ko prasideda to totalitarinio režimo pasikeitimai. Svarbu, kad jie vyktų. Aš tikiuosi, kad nelauksim dar 25 metus tų reikiamų pasikeitimų. Dabar vyksta toks romantinis laikotarpis ir leidžiama Kubos valdžiai šiek tiek elgtis kaip tinkamai. Šis režimas ir jo atstovai šiuo metu dabar tiesiog vykdo tam tikrą privatizaciją. Generolai ir kai kurie valstybės pareigūnai perka, pavyzdžiui, viešbučius ar gauna įvairias licencijas, leidimus – Ar jūs nematote, kad dabar jau prasidėjo ta privatizacija, kurią vykdo nomenklatūra, ir jeigu nebus priešinamasi tam, tai ko gero tik vienintelė perspektyva ir liks, ar manote, kad ji tik tokia ir yra vienintelė? Ir Majamėje esantis tam tikri žmonės gali užmėgsti ryšių su tais, kurie tą privatizaciją vykdo Kuboje, tuomet situacija būtų tikrai nepavydėtina. Aš nekalbu apie kažkokį rekonkistos laikotarpį, apie tai, kad reiktų neva vėl užkariauti Miami. Jokių būdų. Tiesiog manau, kad reikėtų sudaryti tokią situaciją, kad įvyktų demokratiniai rinkimai, kad žmonės galėtų pasirinkti. Senasis režimas neturėtų užimti privilegijuotos padėties, lyginant su kitais žmonėmis Kuboje vykstantiems pasikeitimams. Turime nepamiršti Kubos žmonių, kad galėtume kurti naujus santykius paremtus naujų pagrindų. Dėkui. Kolega Freud, prašau. Aš turbūt ketvirtas turėjau kalbėti, ne? Nuo 98 metų Kubos santykiai. A, regis kalbu nepakankamai garsiai, sako kalbėtojas. Puiku, puiku, kalbėkit vokiškai. Bet man sunku girdėti, tai tiesiog parašyčiau kalbėti garsiau. Potas Freud. Taigi, nuo 98 metų jau sakiau, e, dirbau prie Kubos klausimų. Aš kaip tik buvau Kuboje, kai atvyko popiežius tuo metu į salą ir turiu tam tikros patirties sukaupęs nuo tada. Tuomet kalbėjome apie tam tikras išimtis. Jos buvo taikomos ir šalis buvo vertinama kitaip, matoma kitaip. Skirtingai nuo to, prie ko esame įpratę šiandien, bet pamažu tam tikri dalykai tapo normalūs, ypač po popiežiaus vizitų. Dabar galiu pasakyti štai ką galvoju, ar popiežiaus vizitas neparodė tos šalies ypatingos padėties, ko gero taip. Ir paskui praėjus porai savaičių vėl viskas grįžo į pirminės vėžės. Ir dabar grįžtu prie to, ką sakėte jūs. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą tarp Kubos ir Europos Sąjungos, apie susitarimą pagrindų, kuris turėtų atsirasti, dvi su pusę metų vyksta parengiamasis darbas ir man rūpi štai koks klausimas. Apie tai kalbėjau su ekspertė Madride šiuo klausimu. Ar tokia situacija suklo, susiklosti nelauktai, kai atsirado suartėjimo santykiuose tarp Kubos ir JAV. Ar kompetentingos struktūros Briuselyje žinojo apie galimą tą santykių suartėjimą? Ar buvo žinoma apie tas dėrybas, po kurių seks tas santykių suartėjimas? Ką tai reiškia mums? Ar tai vėl reiškia, kad mūsų aplenks amerikiečiai ir kad mes būsime tik ta trečioji šalis, kuriai beliks šluostytis ašaras ir sėdėti sudėjus rankas. E, prekybos embargo dar tebe egzistuoja, jis turėtų būti nutrauktas, bus galima išvežti prekes į Junktinės Amerikos valstijas. Man kyla bejonių. E, mes žinome, koks yra kontekstas, kokia polarizacija egzistuoja šioje šalyje. Ir jav taip pat. Ar gali pasikeisti Kubos politiką, esant dabartiniam kontekstui. Tie pasikeitimai būtų visiems mums labai svarbus. Ačiū. Desarnės, Kolega Desarnės, kolegė Desarnės. Ačiū. Pone pirmininkė, manau, kad visi galim pasidžiaugti tuo istoriniu santykiu atšilimu tarp Kubos ir JAV. Suprantama, amerikiečiai čia vaidino lemiamą vaidmenį popiežiaus vaidmo taip pat yra neginčiamas, bent jau e, europiečiai turėtų kelti klausimą, kur jie buvo, ar toli, ar arti, ar apskritai, ką, ir apskritai, ką jie veikia. Dar vienas dalykas. Dabar, aš manau, mums, europiečiams, iškyla toks klausimas, kaip turime padėti Kubai tame antrą kartą vykstančiame pereinamajame laikotarpyje. Yra be abejo ekonominis reformos, kurias reikės atlikti ir kitas tas perėjimas yra demokratinis virsmas. Esu įsitikinusi, kad reikia siekti tuo pat metu abiejų tikslų, tų abiejų virsmų. Norėčiau paklausti, ką Jūs manote apie tą dviejopą strategiją, ar ją gyvendinti yra įmanoma. Ir antras dalykas, ar Junktinės Amerikos valstijos laikosi tos paties požiūrio kaip mes, ar jų požiūris yra visiškai skirtingas. Ačiū. Cool. Euh, maintenant, je donne la parole à Madame Sakorafa, s'il vous plaît. Ačiū, ponia. Dėkui, pirmininkė. Pone Sakorafa, jūs mums pateikėte labai svarbios informacijos. Ji rodo, kad Dabar daug kas mano, kad pastangos sukurti, e, užmėgti ryšių su tokia socialistinė valstybė, kurioje dauguma yra ūkininkai ir darbininkai, kaip kad Kuba, e, ne visai priimti nepriimtinos tokios pastangos. Ir man atrodo, kad jūsų anksčiau minėti sustarimai PDCA yra kaip tik E, teigiama pažanga daroma. Nes tai yra nedidelė valstybė, kuri 50 metų gyveno embargo sąlygomis. Ir svarbu, kad su jie būtų elgiamasi vienodai, kaip ir su kitomis šalimis. Taigi aš suprantu, kad aišku, pakeisti situaciją reikės nemažai pastangų. Ir taip pat reikės atviro požiūrio iš visų. Mes iš savo pusės turėtume tokio atviro požiūrio laikytis be jokių išlygų. Tai yra būtina. Ir man atrodo, kad ES bendra pozicija ir politika, kurios buvo laikomas nuo 96 metų, nepadėjo kurti e, draugiškų santykių su šias šalimi. Mes be, beje laikėmės nesikišimo principo į jos reikalus taip pat. Bet aš manau, kad toks bendras atviras požiūris pravers visiems abiejose Atlanto vandenino pusėse. Ir aš labai džiaugiuosi, kad iki šiol vykusios dėrybos buvo vykdomos konstruktyviai. Tokiu būdu buvo pademonstruota abiejų pusių noras ir ryštas sukurti tvirtesnius santykius tarp Kubos ir Europos Sąjungos. Ir Dar noriu pasakyti, kad aš tikrai labai palaikau tų tvirtesnių ryšių su Kuba kūrimą. Net jeigu Kuboje sąlygos iki šiol buvo pakankamai sudėtingos, ji išsaugojo savo orumo jausmą. Ir aš tikiuosi, kad tai atsispindės kitose dėrybų raunduose, jungtinėse tautose, kur bus kalbama apie embargą Kuboje ir aš manau, kad šitie pokyčiai bus naudingi tikrai visoms susijusiam šalims. Dėkui. Ačiū. Pone Sakorafa, toliau suteiksiu žodį kolegai Milan Mon. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė Lefleri. Visų pirma, noriu Jūs pasveikinti pradėjus eiti naujas pareigas EIVT. Taip pat dėkoju už visą pateiktą informaciją. Pateiksiu keletą pastabų ir užduosiu klausimą. Klausimas yra toks. Šio proceso metu viskas užtruk, e, trunka jau pusantrų metų, rugsėjį buvo penktas raundas. Ar pastebėjote kokiu nors pokyčių, ar pasikeitė Kubos situacija, kai buvo atnaujinti ir, ir pašiltėjo diplomatiniai santykiai tarp Kubos ir JAV, nes aš įsivaizduoju, kad turėtų būti pastebimas koks nors pokytis ir Kubos laikysenoje. O kalbant apie susitarimus tarp Kubos ir Europos Sąjungos, tai ar matosi, kad Kubos vadovai norėtų e, atnaujinti diplomatinius santykius su kitomis šalimis? po to, kai jie buvo atnaujinti su JAV, nes juk jiems ir būtų daug patogiau, taip sakant, jeigu diplomatiniai santykiai su kitomis šalimis būtų atnaujinti. Kubai tai yra labai svarbu. Ir normalizavus santykius su JAV, jie turėtų tą patį daryti ir su kitomis šalimis. Visų pirma, turbūt ES jiems turėtų būti patraukliausias partneris. Tai toks mano klausimas. Be to, jūs sakėte, kad neina kalba apie preferencinės prekybos susitarimą ir kad didelių pokyčių, vertinant prieigą prie rinkos, tai net neš. Bet kalbant apie įvairias inspekcijas, patikras, muitų sistemą, ar yra ketinama dėrėtis dėl šitų dalykų ateityje. Be to, aš manau, kad ES turėtų skatinti e, pokyčius Kuboje, nesvarbu, ar susitarimai jau yra sudėrėti ir įsigalioja, ar dar ne. Aš manau, mes visą laiką turėtume siekti pokyčių. Ir tie susitarimai, dėl kurių dabar deratės, turėtų padėti ES būti labiau e, matomai, labiau jaučiamai Kuboje šiais pokyčių laikais. E, jūs minėjote pokyčius, bet minėjote taip pat ir testinumą. Aš manau, kad jų e, režimo pats pobūdis yra toks, kad jie nenori visko taip lengvai paleisti. Aš nemanau, kad valdžios režimas nori labai stipriai keistis. Tai tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kaip yra svarbu turėti visą tai omenyje, kalbant apie žmogaus teisų užtikrinimą ir stengiantis paskatinti pokyčius šioje srityje. Būtent tam turėtų daug dėmesio skirti Europos Sąjunga. Mes Europos parlamente pageidautume, kad šiam klausimui būtų skirtas dėmesys. Mes žinome, kiek daug įvairiausių incidentų Kuboje įvyko kiek ten yra e, kovotojų žmogaus teisės, mes jų veiklą palaikome Europos Sąjungoje. Ir Sakarovo premija buvo e, suteikta keliams iš jų. Nes iš tiesų žmogaus teisų ir pagrindinių e, laisvių klausimas yra be galo svarbus. Todėl, manau, esant progai dėrybose reikėtų šitą klausimą nuolat kelti. Ir turiu prisipažinti, kad šiaip aš gana skeptiškai vertinu galimybę režimui pasikeisti Kuboje. Galima čia pasižiūrėti į Kinijos situaciją. Aišku, bus neišvengiami biologiniai pokyčiai, tai galima tikėtis, kad keisis ir e, politinis žvilgsnis dėl to. Taip pat norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie štai ką Pažiūrė, jeigu Junktinėse Amerikos valstijose keičiasi prezidentas, netiek svarbu, kas e, bus to prezidentu, juk kongresas priema pagrindinį sprendimą dėl embargo. Taigi, man būtų įdomu, kaip jūs vertinate, kaip viskas rutuliosis toliau. Ar išrinkus naują prezidentą, kas nors keisis ar ne? Dėkui. Toliau žodis ponui Boštinaro. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Lefleri už jūsų kalbą. Ji buvo labai išsami ir ji buvo labai svarbi, norint geriau suprasti, kokie yra sudėtingi mūsų santykiai su Kuba. Aš norėčiau pradėti pasakydamas, kad į Kubą turime žvelgti iš trijų kampų. Pirma, per Kubos ir JAV santykius. Tiesa yra ta, kad istoriškai mūsų padėtis buvo geresnė. Ir mus tikrai nustebino tie žingsniai, kuriuos žengė JAV ir mūsų stebino greitis, kaip greitai e, ėmė keistis tie santykiai. Praėjusią savaitę Havanoje jau apsilankė e, delegacija iš JAV Ir taip pat Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje JAV prezidentas ėmė kaltinti kongresą tuo, kad šis nepanaikino embargo. Tai iš tiesų neįtikėtina. Ir tai patvirtina, kad JAV diplomatai tikrai yra pasiryžę stiprinti santykius su Kuba. Kalbant apie JAV, nepamirškime, kad Obama pasielgė taip, kaip pasielgė, turėdamos omenyje, e, kiek yra respublikonų kongrese. Ir turėdamas omenyje tai, kiek senatorių yra respublikonų ir demokratų. Jis tai padarė, turėt, žinodamas, kad artėja rinkimai. Be to, Europa turi istorinių santykių su Kuba. Mes turime įsipareigojimus Kubai, o kai kurios valstybės narės per savo istorinį santyki su Kuba ypatingai stipriai demonstravo norus e, atkurti santykius su Kuba. Todėl Europa neturėtų stebėtis tuo, ką daro kiti, bet mes taip pat turėtume labiau įtraukti Kubą, stengtis įtraukti Kubą į dialogą. Pokyčiai Latinų Amerikoje vyksta visur ir Kuba yra vienas iš mūsų pagrindinių svertų, jeigu norime kaip nors įtakoti pokyčius Latino Amerikoje. Nes e, Kuba ten yra pakankamai svarbi valstybė. Todėl, mano nuomonė, mes turime Kubą vertinti ne vien tik tai remdamėsi savo emocijomis ir jausmais, bet e, lygiai taip pat turime būti pragmatiški ir stengtis, kad mūsų veiksmai būtų veiksmi, veiksmingi ir efektyvūs ir kad tokiu būdu galėtume paveikti padėtį ir Kuboje, ir visoje Latino Amerikoje. Na ir galiausiai nepamirškime, kad Kuba nėra izoliuota valstybė, ji nėra viena palikta ir mes nekalbame vien tik tai apie JAV, Kubą ir ES. Kinija taip pat labai aktyviai dalyvauja Latino Amerikos reikaluose ir aš esu įsitikinęs, kad ir Kuboje Kinija nori būti matoma, taip pat ir Rusija. Ir jeigu mes čia per ilgai svarstysime, mes vėl galime prarasti galimybę aktyviai imtis veiksmų Kuboje ir prarasime galimybę bendradarbiauti su Kuba taip, kaip to norėtume. Ir be to, aš esu įsitikinęs, kad per tas dėrybas su visais pliusais ir minusais mes galime paveikti vykstančius pokyčius Kuboje. Aš galiu tikrai su pavydu pasakyti, kad JAV mus aplenkė. Jie paleido e, kalinius. Mes to nepadarėme. Kodėl jiems tai pavyko, o mums ne. Ir galiausiai nepamirškime, kad Latino Amerikoje vyksta nerma keliančių pokyčių. Ir mes, bendradarbiaudami su Kuba, galėtume padėti tuos pokyčius suvaldyti. Pavyzdžiui, čia turiuomenyje Brazilijos ekonomikos smukimą. Patinka mums tai ar ne, bet ir jūs pats tai pasakėte, ir aš norėjau tai paminėti, kad Kuba labai veiksmingai susitvarkė su ebolos protrukiu. Ir jie pasiuntė ekspertų, daktarų į Afriką. Ir priežasis, kodėl tai buvo padaryta, buvo kitokios negu kad mes deklaruojame. Jie žinojo, kad visą tai galėtų pastarnauti kaip svertas, darant įtaką tam tikrose regionuose. Taigi aš labai tikiuosi, kad Europa ir Kuba vis tik tai žengs pirmin, kūdama santykius. Dėkoju. Toliau ponė Zuber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau buvome susitikę, diskutavome Eurolat asamblėjoje. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų štai koks. Pergyvenamas istorinis momentas. Kodėl istorinis? Todėl, kad buvo atsisakyta tam tikrų politikų, kurios buvo nulėmusios Kubos žmonių izolaciją. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, tų politikų buvo atsisakyta dėl to, kad jos nepasiteisino. Tam yra įvairių priežasčių, bet jos tikslo nepasiekė. Tad reikalingi strateginiai pasikeitimai tiek ES lygmenių, tiek JAV lygmenių. Tačiau tiesa yra štai kokia, jeigu norime pasiekti normalaus dialogo, dialogo tarp lygiaverčių partnerių, turime nepamiršti Achilo kulno, dviejų silpnų vietų tiksliau. Jei būtina, kad tas dialogas įkūtų tarp lygiaverčių partnerių, o ne tarp kažkokio vieno, kuris turi privalumų kito partnerio atžvilgių. Ponas Lefebvre apibrėžimas apie dėrybą su Kuba buvo nus, mane toks nustebinęs. Kuba gilino savo santykius su JAV. Todėl dabar iš esmės mes kalbam apie politinės priemonės, kurios turi taip pat ir labai svarbę simbolinę prasme. Tačiau nėra jokių kažkokių diplomatinių po to esančių veiksmų. Mano klausimas, ponui Lefleriui, būtų toks. Ką manote apie galimybę nukrypti nuo bendros pozicijos? Jeigu atsirastų tų išimčių, tai kaip jos atrodytų? Ar Europos komisija leis tarybai ar nariams kai kuriems nukrypti nuo bendros pozicijos dėl embargo? E, embargo tebegalioja. Tiek kalbant apie ES santykių su Kuba, tiek JAV santykių su Kuba, kila klausimas, kokį vaidmenį vaidino Europos komisija, kad būtų galima panaikinti tą prekybos embargo. Nes, kaip jau buvo pasakyta, to dalyko jau seniai turėjo nebebūti. Pirmininkas, ačiū, ponė Zuber. Nematau, kad būtų daugiau norinčių kalbėti. Tad suteikime galimybę ponui Lefleriui atsakyti į klausimus. 10-12 minučių. Prašom, žodis jums, ponė Lefleri. Dėkoju už išdėstytus komentarus ir užduotus klausimus. Pabandysiu atsakyti į atskiras klausimų grupės apie pasikeitimus ES politikos rytyje, apie darybas, apie ateitį, pasikeitimus ES politikoje ir sąveiką tų visų dalykų. Taip pat kalbėsiu apie pasikeitimus Kuboje ir bendrą tarptautinį kontekstą, koks dabar jis yra susiklostęs. Ponas Galeris minėjo, kad perskaitęs bendrą poziciją, nerado nieko, kam reikėtų prieštarauti. Na taip, taip, tai yra bendro pobūdžio tekstas, kur yra išdėstyta puikiai žinoma ES pozicija dėl to, kokio pobūdžio visuomenę norėtume matyti savo valstybėse partnerėse. Tai nėra kažkokia primetama pozicija, tiesiog mes tik siekiame skatinti ir gyvendyti tam tikrą viziją. Jeigu Paprastai bendra pozicija nepavyksta, jeigu nenorima paskelbti tos pozicijos oficialiajame biuletenyje. Na, paprastai, kad kažkas taptų oficialiu, tas paskelbimas yra būtinas. Kai, daryba mums, kai, kai taryba mums suteikė darybų mandatą, prasidėjo politinis dialogas. Ilgalaikiai tikslai skatinti pasikeitimus ir juos stebėti e, tebelieka. Dabar tik tai anksčiau buvo paskelbta tik ES pozicija, o dabar kartu su Kuba turime bendrą poziciją. Ir tai, kad tai pozicijai pritarė ir viena kita pusė, ir vienas ir kitas partneris, tai yra labai svarbu, tai reiškia, kad mes su partneriais sutarėm šiuo klausimu. Na ir mes paprastai turime tartis dėl tam tikrų savokų, ko laikysimės, kad vyktų dialogas, kad vyktų bendradarbiavimas ir kad tas bendradarbiavimas gilėtų. Kaip mes tai darome? Ko norime pasiekti? Ko gero daugelis iš jūsų žino, kad jau kuris laikas vienas Amerikos žurnalistas pateikė Europos Sąjungos politikos karikatūrą. Neva kalbama nedaug, bet, bet, bet e, teikiami dideli pasikeitimai. Na, šiaip mes turėtume didžiuotis, nes mes iš tikrųjų nebandome žmonių raginti lasdą, nes tos lazdos lūšta, arba žmonės palūšta lasdom raginami, o mes pasirinkom kitą poziciją. Mes pasirinkome kit kitaip siūlyti pakeitimus. Mes neturime kažkokių specialių priemonių įgyvendinti pasikeitimų kitur, ne Europos Sąjungoje. Mes galime juos skatinti, galime padrasinti, kad tie pasikeitimai įvyktų, tačiau jeigu šalis, jos vyriausybė ar žmonės, bet kurios šalies žmonės nepasirenka eiti tuo keliu, mes juk negalim to padaryti už juos. Ir daugelis pasaulio šalių, kur irgi vyriausybės ilgą laiką būna valdžioje, kur vyrauja viena vienintelė partija. E, egzistuoja tokių šalių, su kuriomis egzistuoja tokie susitarimai, kur tiesiog turime suprasti, kad Pasikeitimai vyksta skirtingų greičių, tu tik turime laikyti savo tikslų, turime nepamiršti savo vertybių. Ir be abejo, jeigu pradedame politinį dialogą, jeigu pasirašomas bendradarbiavimo sustarimas, tai tuomet, kaip sakė ponia Akorafa, turime nepamiršti partnerystės. Ir turime kalbėti apie lygiavertę partnerystę. Nors Kuboje yra 10 milijonų žmonių ir 400 milijonų, beveik 500 milijonų yra Europos Sąjungoje. Bet be abejo, tai turi būti dviejų vienas kitą gerbiančių partnerių dialogas. Turime nepamiršti svarbiausių vertybių. Tarptų vertybių yra tokių, kaip, pavyzdžiui, leisti žmonėms sakyti tai, ką jie mano, nes mes manome, kad tai yra geriausias kelias kurti pasitikėjimą ir skatinti pasikeitimus visuomenėje mes ir toliau pasisakysime būtent už šias vertybės mūsų dialogo metu su Kuba. Mes norime, kad bendradarbiavimas tęstusi su Kubos valdžia ir su kitais veikėjais Kuboje. E, mes norime pasiekti kuo platesnę Kubos visuomenės dalį, tačiau norime veikti laikydamiesi teisės normų. Mes tiesiog nerezgame dalykų žmonėms už nugarų, ir ne, nes nebandome išvengti įstatymų numatytos tvarkos. Suartėjimas tarp JAV ir Kubos, kaip jau sakiau savo įvadinėme žodėje, yra puikus dalykas, sveikintinas dalykas. Tai yra gerai Kubai, tai yra gerai jungtinėms valstijoms, tai gali būti naudinga visam vakarų pusrutuliu ir mums tai yra gerai galiausiai. Tam tikrą prasme mūsų darybos dėl to tampa kiek sudėtingesnės, nes besiderantis partneriai labiau jaučiasi tvirti dėstytami savo poziciją. Tačiau tuo pat metu yra daugiau pasitikėjimo. Žvel, žvelgiama į santykius, naujus santykius su galima nauja kaiminė šiaurėje. Han, Havanoje tas nėra užmiršta. Bet, bet taip pat turi būti aišku štai kas. JAV atkūrė diplomatinius santykius su Kuba. Kaip jūs sakėte savo vadinėme žodėje, ponė pirmininkė, Europos Sąjunga su Kuba palaikė diplomatinius santykius su Kuba bent pasaruosius 30 metų, o gal dar dar ilgiau. Tiesiog mūsų santykiai buvo kitokio lygmens. Jeigu Pavyzdžiui, paimtume vieną vertus Venezuelos naftą. Venezuela regis pati su savo naftą tvarkysis ir tai vyks visai netrukus. Tai Europos Sąjunga yra didžiausia e, Kubos prekybos partnerė, didžiausia investuotoja. Ir tai yra viena iš didžiausių partnerių, kalbant apie ekonomikos modernizavimą ir ekonomikos pasikeitimus. Tai yra svarbus dalykas. Ir dar kurį laiką šitai bus. Svarbu ir štai kas, kadangi Kuba siekia artimesnių santykių su JAV ir kadangi Kuba analizuoja perspektyvą, kaip gali atrodyti tie santykiai, nežiūrint dabartinio embarko. Tenka pasakyti, kad 20 amžiaus istorijoje pusė to amžiaus Kuboje buvo praleista būnant priklausomiems nuo to didžiulio šiaurės kaimynų, o kitas, kita amžiaus pusė būnant priklausomiems nuo kitos didelės šalies, kur yra toliau. Abitos e, priklausomybės Kubai nepasitarnavo, žlugdė ją. Tačiau reikia atsiminti, kad Kita kartą nereikia tapti visiškai priklausomiems nuo vieno partnerio, nededami visi kiaušiniai į tą pačią pintinę. Ir dabar į mus Kuba mato kaip naudinga šiek tiek tolesnį partnerį. Ir manau, kad pasitikėjimas yra. Nemanau, kad mums reikia rūpintis dėl to, kad Kuba nebesidomės Europos Sąjungą ir nusigręš nuo jos. Ne, nes e, dėl jungtinių valstybių taip neįvyks ir dėl Rusijos taip neįvyks, nors Rusija e, norėtų grįžti prie tos pačios situacijos, kokia buvo sukloščiusi prieš 20 metų. Nei, ir nei dėl Kinijos. Na, džiaugiamės, kad Kinija E, pasirinko laikytis didesnių įsipareigojimų kaip investicijų partnerė, ekonomikos partnerė, kaip bendradarbiavimo partnerė. Visa tai yra puikia naujiena. Tačiau mums visiems veiklos, laisvės veiklai lieka pakankamai, mums jos užteks visiems. Tad dėl to rūpintis tikrai nereikia. Tas dvigubas pereinamasis laikotarpis, apie kurį kalbėjo ponė Desarnes ekonominis virsmas ir demokratinis virsmas. Tas yra tiesa. Jis yra ir vienoks, ir kitoks, ir tie dalykai yra tarpusavį labai susiję. Jeigu neįvyks vienas virsmas, tai kitos sėkmės tikėtis neverta. Nemanau, kad galima pasiekti modernizavimo kažkokio vietą pasiekiant jo kitoje. Manau, kad ir Kubos valdžia nemano taip tiesmukai. Jie mano, kad reikalingas testinumas, tačiau galima modernizuoti šią sistemą, padaryti ją efektyvesnę, dinamiškesnę, gali būti numatytos geresnės galimybės kurti darbo vietas, Kuba gali tapti konkurencingesnė, tačiau nepakeitus ekonomikos pagrindo, politinio pagrindo, viso to neįvyks. Ir manyčiau, kad pasaulis turėtų skatinti Kubą žengti šią e, linkmę. Tačiau mūsų vizijas riboja galbūt mūsų pačių patirtis. Siekiame paskatinti naują mąstymą, naują veikimo būdą. Pavyzdžiui, kad ir žemės ūkio politikos srityje, įvairių projektų srityje mes skatiname kooperatyvų atsiradimą. Ar norime užtikrinti, kad galės kooperatyvai veikti labiau nepriklausomai vietos lygmenių ir galės būti už save atsakingi. Ne tik už tai, kad gamina produkciją, bet kad galės pasirūpinti patys ir savo produkcijos pardavimu, tačiau tam dar reikės nueiti netrumpą kelią. O tas kelias, sakyčiau, yra tikrai ilgas ir gal net ilgesnis, kalbant apie politinius pasikeitimus E, vyksta tikrai labai svarbus darbas, siekiant pakeisti rinkimų įstatymą, ar net ne vieną jų, pakeisti atstovavimo šaliai struktūrą. Tai be abejo neįvyks labai greitai. Tiesiog reikės tarp kokių tokių struktūrų, kurios ir mes turėjom kažkada, tačiau šiaip pat taip, tai bus proga bent jau surenkti viešą diskusiją ir sužinoti, kurgi Kubo žmonės nori eiti. Ir man atrodo, svarbiausias klausimas yra padėti visas reikiamas pastangas tam, kad atsirastų daugiau erdvės viešai diskusijai. E, Kubos žmonių, Kubos visuomenės labui pirmiausia kad būtų kuo daugiau diskusijos apie tai, kaip formuoti jų šalies ateitį. E, mums reiks ieškoti naujų kelių tam, kad galėtume tinkamų partnerių būti palidovu vykstantiems pasikeitimams. Na, o politiniai srityje, kaip ir, ekon, kaip, kaip ir, ekonomi, ir politiniai ir ekonominiai srityje, kaip sakė ponas Milan Mun, reikės laikytis tam tikrų principų. Ekonomikos ramstis nėra preferenciniai susitarimai, nes niekas niekada nesiekė tų preferencinių susitarimų. Sunkiau buvo tvarkyti su grinai valstybinė ekonomika. Svarbu yra užtikrinti, kad investuotojai galės produktyviai investuoti pinigus ir kad būtų tos pasitikėjimas, kad taisyklės staiga nepasikeis. E, investicijų įstatymas Kuboje buvo priimtas prieš metus gal, tai jis labai svarbus žingsnis, tačiau reikėtų, kad atsirastų tvirtesnės struktūros jam įgyvendinti. Kalbam apie prekybos palengvinimą, apie pagalbą Kubos ekonomikos veikėjams, įskaitant ir naujus nepriklausomus ar pusiau nepriklausomus subjektus, kad jie galėtų pasinaudoti tais privalumais, kurie egzistuoja Europoje. Būtina, kad jie suprastų Europos rinkas, kad suprastų e, prekybos modelius, vartojimo modelius Europoje, kad būtų galima toliau gerinti kokybę ir kad būtų galima atitikti Europos vartotojų lūkesčius. Mm, tad tai yra tos rytis, kur mes galime daug kuo padėti. Taip pat kurti pasitikėjimo tiltų su Kubos administracija yra labai svarbu tiek techninių požiūrių. Pamažu pereinant prie politikos firmavimo lygmens Būtina užtikrinti, kad dialogas vyks, kad bus kalbam apie tolesnės reformas, kad vyks kiti struktūriniai pasikeitimai Kubos visuomenėje ir ekonomikoje. Visam tam prireiks be abejo laiko. Tačiau mes turime ir toliau būti kantrus, jeigu norime tinkamai e, stebėti ir dalyvauti tuose pasikeitimuose. Modernizavimas ir pasikeitimai dar pareikalau šiek tiek laiko. Ačiū. Much, Ačiū ponelė. Ačiū ponelė Leflerį, ačiū visiems kolegoms už e, jūsų aktyvų dalyvavimą šiuose diskusijose. Manau, kad jos tikrai buvo labai naudingos ir įdomios. Tiek, kuomet kalbėjome apie ES vaidmenį, jungtinėse tautose, tiek kalbant apie Kubą. E, Ponas Lefleris beje vos prieš mėnesį dalyvavo dėrybose su Kuba. Tad manau, kad šios diskusijos mus tik dar labiau paskatins daugiau panalizuoti ES santykius su įvairiais regionais ir e, koks galėtų būti numatytas finansavimas, kaip kad kalbant ir e, apie Kubą, kur numatyta nacionalinė orientacinė programa. Ačiū kolegos už jūsų dalyvavimą, o rytoj susitiksime 9 val. ryto ir kalbėsime apie ES ir Kinijos santykius. Ačiū.